reikia atlyginimo padidinimą, nes tai būtų neteisėta. Tokiu būdu tiesiog užsimame demagogiką. Ačiū. Ponios ir ponai, diskusijos šio klausimu baigtos, balsavimas vyks ryt per pietus. Dabar tęsėme kitą. Dabar periname prie kito darbo trakės punkto ir nagrinėsime pono Ivano pranešimą dėl e, bendrijos finansinių interesų ir kovos su sukčiavimais. Pirmiausia pasisakys pranešimo autorius, ponas Ivan, jūs turite keturias minutės, prašau. Doamnă președinte, domnule comisar, acest raport... Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, šiame pranešime apie ES finansinių interesų apsaugą remiamasi komisijos ataskaita parengta, pagal, pateikta pagal sutarties 125 straipsnį. Tame straipsnėje kalbama apie kovą su sukčiavimais. O komisijos ataskaitoje vienok nėra labai aiškiai nurodyta, kiek padarytų pažeidimų yra sukčiavimas ir kiek tiesiog klaidos. Labai svarbu skirti sukčiavimus ir klaidas, nes čia kalbame apie e, sąmoningai nusikalstamą elgesį. Kalbame apie korupciją tikrąją jos prasme, tai yra sukčiavimas, o klaidos yra netyčia padarytos klaidos nusižengimai. Jeigu būtų E, ir susitarta dėl toleruotinos klaidų rizikos, niekada negalėtume tartis dėl toleruotinos sukčiavimo rizikos, ypač kalbant apie sukčiavimus susijusius su ES biudžeto lėšomis. Kita svarbi tema - duomenų ir informacijos rinkimas. Turime labai rimtai kalbėti apie tai, kaip valstybės narės teikia uh, komisijai Europos institucijoms informaciją apie tai, kaip panaudojamos lėšos iš ES biudžeto. Informacinės ataskaitos pranešimai turėtų bus geresnės kokybės tada, kai e, politikai prisims didesnę atsakomybę už savo vykdomą politiką. Raginu komisiją reikalauti, kad valstybėse uh, E, nacionalinės lėšų panaudojimas ataskaitas pasirašytų atsakingas ministras, pavyzdžiui, finansų ministras. 6,7 milijardai eurų iš ES biudžeto sudaro nuo savuosius išteklius. Tai didelė dalis yra lėšų surinkamų iš multo mokesčių. 70 procentų importui taikoma supaprastinta importo procedūra. Ir noriu pacituoti auditorumo ataskaitą numeris 1 2010 metų, kur pasakyta, kad ta supaprastinta procedūra taikoma labai menkai, tačiau e, padarytų fiksuotų klaidų skaičius tikrai kelia nerimą. Būtų gerai, kad komisija įvertintų tų padarytų klaidų poveikį. Norėčiau pasveikinti Olaf įvykdžius uh, Diabolo 2 operaciją. Jie ne tik siekiama užtikrinti e, es finansinių interesų apsaugą, bet ir kovoti su padirbtų prekių tiekimu. Tų padirbtų, sufalsifikuotų gaminių daroma žala yra susijusi ir su finansiniais interesais ir mes turime kalbėti ir apie poveikį vartotojams bei ES ekonomikai. Toliau išlaidos. Aš kalbėsiu apie tai, kaip panaudojamos ES fondų lėšos ir kaip sekasi susigražinti ir išieškoti e, lėšas. Turime kalbėti apie integruotą administracinę e, administravimo ir kontrolės sistemą. Tai yra puikia sistema, tačiau ją įgyvendinus, ją įgyvendinus susidurėme su didžiuliais sunkumais, nes ji paremta duomenų bazėmis, kurios kartais e, sukelia kurios kartais klaidina. O jeigu kalbame apie ES e lėšų susigražinimą, tai žemės ūkija susigražinama 70 procentų neteisingai sumokėtų lėšų, o iš sanglaudos fondo tik 50 procentų. Ir manau, kad tie skaičiai tikrai kelia susirūpinimą. Ačiū. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σιγητά. Το λόγο θα πάρει ο Επίτροπος ο κύριος... Ačiū pranešiau. Dabar ponas Šemeta, prašau. Uh, Pirmininkė, garbus parlamento nariai, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Ivan, už jo konstruktyvų pranešimą. Aš e, daugiausia dėmesio pasisakymą kreipsiu į šešis svarbiausius šio pranešimo elementus. Pirmiausia, dėl pranešime e, dėl finansinių interesų apsaugos teikiamos informacijos. 2009 pranešime jau yra nauja smulki informacija apie sukčiavimo lygius ir netitikimus Ir nu, ten yra pateikiamas įtariamas e, sukčiavimo uh, lygis kiekvienai valstybei nariai. Tačiau, aišku, e, atsižvelgiant į jūsų pasiūlymus, bus atliekami tobulinimai. Dabar dėl finansinių interesų konvencijos klausimo aš rengiu komunikaciją kitai gegužiai kartu su vicepirmininkė Reding. Ten bus pateikta strategija skirta ES viešosioms lėšoms ginti e, nuo visokiausių neteisėtų veiklų, įskaitant ir sukčiavimą. Ten bus kalbama apie procesus, baudžiamą teisę ir taip toliau. Trečia, e, dėl nuosavų išteklių. 2010-aisiais komisija pradėjo lankytis visose valstybėse narėse, e, nagrinėdama supaprastintas muitų importo procedūras, kaip galima greičiau ji pasistengs mm, pranešti apie šią analizę ir jos rezultatus parlamentui. Ketvirta, dėl cigarečių kontrabandos dabar sudaryti susitarimai su keturiais, keturiomis tabako gamintojomis ir mes toliau sieksime pasirašyti protokolą dėl, dėl tabako kontrolės pagal PS, PPO m, mm, nuostatas. Komisija aktyviai taiko finansinės korekcijas, kurios siekia iki 100 procentų skirtų lėšų priklausomai nuo e, netitikimo rimtumo. Iki 2012 mes pasiūlysime supaprastinti ir patikslinti e, direktyvas dėl viešųjų pirkimų, atsižvelgiant į šiais metais paskelbtą žalėją knygą. Ir galiausiai pritariu nuomoniai, kad netinkamai sumokėtų lėšų susigražinimas yra labai svarbus elementas ginant ES finansinius interesus. Kalbant apie sanglaudos daugiametės programas, komisija labai plačiai naudoja mokėjimų sustabdymą ten, kur tose valstybėse narėse, kur e, valdymo ir kontrolės sistemos neveikia kaip reikėtų. 2010-aisiais regioniniams ir socialiniams fondams daugiau nei 2,4 milijardų e, eurų buvo sustabdyti. Komisija ir toliau ragins valstybės narės veiksmingiau uh, valdyti lėšų susigražinimą iš galutinių naudos gavėjų. Situacija gerėja. Pavyzdžiui, žemės ūkio srityje susigražinimo norma 2010 pabaigoje pakilo iki 23, 53 procentų, lyginant su 10 procentų 2006 e, ir anksčiau. Norėčiau pabrėžti, kad kalbant apie daugiametės programas, visas vaizdas pamatomas tik tais užbaigus programas po to, kai netitikimai būna tinkamai ištaisomi valstybėse narėse. E, baigiant norėčiau pasakyti, kad komisija stengsis aktyviai sekti veiksmus, kur, įvykdyti veiksmus, kuriuos pasiūlė parlamentas. Ačiū. Labai ačiū, ponia komisijos nariai. Dabar pasisakys e, nariai frakcijų vardu. Pirmiausia, PP frakcijos vardu, ponia Makoviai. Dvi minutės. Thank you. Um, I believe we have... Ačiū. Manau, turime kalbėti apie tai, ką reikia taisyti. Kalbėsiu tik tai apie e, kritikuotinus klausimus. Taigi visų pirma, komisijos ataskaitoje nėra informacijos apie mm, sukčiavimus ir padarytus pažeidimus kiekvienoje valstybėje narėje. Todėl neįmanoma padaryti išvadų apie pažeidinėjimus ir sukčiavimus, apie jų lygmenį valstybėse narise. Komisija pernelyg bendrai aptarė pažeidimus ir pasigendame detalesnės informacijos apie sukčiavimus. Tikėsimas kitais metais ataskaita bus detalesnė. Toliau viešieji pirkimai. Kaip žinote, čia kyla didžiausia sukčiavimo ir korupcijos rizika. Šio, šiame pranešime mes kreipiamės į komisiją ir raginame ją sutelkti dėmesį į viešųjų pirkimų reglamentą. Taip pat taikyti vieningą paramos viešiesiems pirkimams sistemą, aiškiai e, skelbti dalyvavimo viešosiuose pirkimuose sąlygas, taip pat e, skelbti kriterijus, kaip sudaromi viešieji pirkimai ir užtikrinti tokių sprendimų skaidrumą, taip pat peržiūrėti viešųjų pirkimų sprendimus ir užtikrinti atskaitomybę viešuosiuose finansuose. Tikisi, kad komisija ir taryba patvirtins viešųjų pirkimų sektoriaus reformą ir konsultuosi su mumis šiuo klausimu. Visų pirma, e, lėšų gavėjo skaidrumo klausimas. Komisijos svetainėje yra informacijos apie tai, kas valstybėse narose yra ES, lėšų, ES fondų lėšų gavėjai. Tačiau reikia daugiau informacijos ir daugiau skaidrumo vieno langelio principo, kur būtų visa informacija ir būtų galima rasti informaciją apie visus lėšo, lėšų gavėjus valstybėse narėse. Taigi informacija turi būti standardizuota ir vienodai pateikiama apie visus lėšų gavėjus e, visose ES narėse ir, viena, ir bent jau viena e, iš ES oficialiųjų kalbų, nes kitaip skaidrumas nebus užtikrintas. Taigi komisijos narys minėjo kad visada yra erdvės pažanga ir aš tikiuosi, kad ši pažanga ir bus pasiekta. Ačiū. Labai ačiū, ponė Makovė. Dabar ponas Gair vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, mielos kolegės ir kolegos, gerbiamas komisijos narys šiame. Mes žinome, kad 80 procentų viso ES biudžeto valdoma pagal bendro, bendros valdysenos principą. Tačiau vis dėlto įgyvendinant biudžetus at, aptinkama ir pažeidimų bei sukčiavimo atvejų. Noriu padėkoti Katalinai Zorin ir kitų frakcijų šešėliniams pranešėjams už pagalbą. Komisijos pranešime aš Vokiet vokiškoje versijoje 12 puslapyje perskaičiau, kad e, kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Jungtinė karalystė ir Niderlanduose yra padaroma labai daug klaidų ir tai keičia visą e, klaidų koficijantą. Mes siekiame klaidų uh, E, lygį sumažinti. Ir aš noriu pasakyti, kad pirmiausia reikėtų rūpintis, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų leidžiami teisingai ir tokiu būdu sumažinamas klaidos lygis. Ponas komisijos narys tikra, tikiuosi prisidės prie šios iniciatyvos. Eh, voorzitter, commissaris, collega's. Ponas Tas, pusantros minutės. Over fraude en onregelmatigheden, dat is een eh, zeer Pone pirmininkė, šis pranešimas e, yra labai svarbus mums ir e, mes e, sulaukėme informacijos apie tai, kur um, biudžeto gyvendinimas stringa, kur galima pataisyti kai kurias sritis. Pirmiausia, informacijos teikimo procedūros turėtų būti sklandesnės mes negauname informacijos apie pažeidimų ir klaidų lygį. Patys pranešimai teikiami valstybių narių turėtų būti tikslesni. Mes turime daryti spaudimą valstybėms narėms. Prireikus turėtume taikyti ir sankcijas. Komisija turėtų gebėti išieškoti sumas, kurios nepatenka į biudžetą ir apie tai turime prisiminti ir kalbėdami apie biudžeto įvykdymo tvirtinimą. Turime e, daugiau dėmesio skirti Italijos e, situacijai. E, esama trūkumų ir Ispanijoje bei Prancūzijoje. Aš noriu padėkoti komisijai, ypač Olafui, už tai, kad jie sėkmingai kovoja su cigarečių kontrabanda. Čia tikrai pasiekta daug gerų rezultatų. Tai puikus bendratarbiavimo pavyzdys. 5 milijonai eurų bendradarbiaujant su British American Tobacco ir Imperial Tobacco buvo surinkti atsiprašau, 500 milijonų eurų buvo surinkti į ES biudžetą. Tai yra puikus pavyzdys, kaip valstybės narės gali imtis konkrečių priemonių. Tai labai svarbu. Tie pinigai, kurie surenkami per e, panašias procedūras, turi būti ir toliau investuojami pažabojant sukčiavimą. E, Ačiū. Noriu paprašyti kalbėti ne per ilgai. Pone Českova, viena minutė. E, EKR frakcijos vardu. Dėkui, pani predsedkinė. Uh... Eh, Ačiū, pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad pasirodė šis pranešimas, nes jis, tikėkime, įneš daugiau skaidrumo į šią sritį, kas vyksta korupcijos srityje. Jau praėjusiais metais gavę auditorių apžvalgą, kaip išleidžiamos ES lėšos, tai svarstėme. Ir aš manau, yra teisinga, kad kiekviena valstybė narė turėtų e, ginti es interesus, užtikrindama patikimą kontrolės lygį nacionaliniu lygiu. Taip pat svarbu komisijai ir valstybėms narėms bendradarbiauti, taip pat teikti išsame ir patikimą informaciją. Valstybių narių deklaracijos turėtų visą laiką būti pirmiausia tikrinamos nacionalinių institucijų. Konvencija dėl finansinių interesų gynimo yra tinkamas ir sveikintinas instrumentas. Čekija, kuri taip pat minima šioje konvencijoje, jos dar nėra ratifikavusi, kadangi svarbiausia yra numatyti teisinę juridinių asmenų atsakomybę. O Čekijos teisinė sistema tradiciškai remiasi tik fizinių asmenų atsakomybę. Dabar tai priklauso nuo Čekijos parlamento. Ten kaip tik svarstomas šis klausimas. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad ir nutraukiama yra kalbėtoja. Labai ačiū. Dabar ponia Andreasan. Viena minutė. Ačiū, ponia pirmininkė. Europos Sąjungoje pastebime tendenciją klaid... sukčiavimo atvejus vadinti klaidomis. Mes ne, visiškai negalime toleruoti sukčiavimų. Matome, kiek pažeidimų padaroma valstybėse narėse. Mes norime turėti informaciją. Taip pat žinome, kokia yra patytis Europos parlamente, kur kai kurie parlamento nariai buvo beveik sutikę paimti kyšius. Keletas iš jų atsistatydino. Ar parlamentas rengėsi peržiūrėti teisės aktus, pagal kuriuos deputatai. Ir tokie veiksmai tikrai neturėtų. Tokie veiksmai net netyriami. Uh, Britų vyriausybė turėtų nutraukti visa, mo, visus įnašo mokėjimus į ES biudžeto, kol šį klausimą Europos parlamentas neišspręs. Labai ačiū. Dabar ponas Žegedi e, be frakcijos. Én elsősorban a rendelkezésemre álló időben a politikai csalással, a politikai korrupcióval szeretnék foglalkozni. Ačiū. Pone pirmininkė, aš norėčiau uh, pakalbėti apie politinę korupciją ir sukčiavimus. Ir apgailestauju, kad šiame pranešime kalbama tik apie tai, kai tuo tarpu mes žinome apie korupcijos atvejus čia aplink mus. Jeigu šiek tiek pamastytume apie tai, čia Europos parlamente deputatai yra, tai tas išaiškintas atvejis yra tik tai Lietkalnio viršūnė, tie keturi išaiškinti deputatai, yra daugybė kitų, kurie nori mokesčio už tam tikras paslaugas. Kalbame apie lėšas, kurie, kurios nusėda politikų kišenėse. Ir, ir tai yra tikrai, tokia veikla yra visiškai toli nuo politikos. Ir tai sukuria tam tikrą atmosferą ir aplinką. O juk kalbame apie tai, kad daugybėje sektorių išgyvename sunkę situaciją, bet taip iš dalies yra ir dėl korupcijos. Ir mūsų e, frakcija siūlo mm, netaikyti parlamentarų imuniteto. Pone pirmininkė, pone komisijos nary, 2009 metų finansinių interesų apsaugos priemonių pranešimas apima daugelį dalykų. Pirmiausia, bandoma e, atskirti sukčiavimo ir pažeidimo atvejus. Tai yra bandymas e, komisijos ataskaitoje, yra bandoma sukčiavimą supaprastinti ir e, priskirti jį pažeidimui. Pažeidimų valdymo sistema yra numatyta ir pagal ją yra renkami statistiniai duomenys. Yra e, nustatyti labai dideli klaidų atvejai struktūriniuose fonduose apie 42 procentai neišieškotų sumų yra. Um, Pačio, pačiame pranešime pateikti visi faktai, todėl mes norime paprašyti, kad pažeidimų valdymo sistema veiktų puikiai ir reikėtų skirti sukčiavimo ir pažeidimo atvejus. Nerima kelia situacija Italijoje. Iki 2004 metų yra nustatyta iki 40 procentų e, sukčiavimo atvejų čia. Aš noriu padėkoti Olaf pareigūnams už puikų darbą. Mes e, juos remiame ir taip pat komisija turėtų remti Olafą. Kodėl nėra surenkama pakankamai statistinių duomenų? Manau, kad komisijos nariai taip pat norėtų tos duomenys gauti. Ačiū. Ačiū, ponė Vlašikova, vienai minutiai. E, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau paremti mūsų pranešėją, kuris kritikuoja komisijos ataskaitą, nes komisijos metinėje ataskaitoje kalbama tik apie tai, e, kokią informaciją pateikia pačios valstybės narės. Reikia kurti naujus e, sukčiavimo ištyrimo metodus. O jei mes neisime į priekį, tai mums beliks tik įtarinėti. Pavyzdžiui, kai kurios valstybės narės gaunančios didelės subsidijas visiškai nepasirengusios teikti e, statistinių duomenų pažeidimų valdymui sistemai. Komisija bando mus įtikinti, kad reikėtų numatyti toleruotinos klaidos rizikos lygį. Tai nėra teisingas požiūris. Labai ačiū, ponas Vojčiakovskis, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, pritariu pranešėjai, kad nereikėtų painioti sukčiavimo ir pažeidimo atveju, nes pažeidimo atvejai kartais neleidžia matyti tikrojų sukčiavimo atvejų. Komisija per mažai informacijos teikia apie rimtus sukčiavimo atvejus. Jei tokia informacija būtų, galėtų vykti daug nuoseklesnės diskusijos. Kovojame su korupcija ir pirmiausia, tai turėtume pradėti nuo savęs. Girdamiesi kai kuriais parlamento mm, metodais turėtume uh, E, bandyti sumažinti interesų konfliktų atvejus, kad būtų skaidriai panaudojamos ES lėšos ir užtikrinama griežta kontrolė, ypač korupcijos atvejais. Ačiū. O kirius Hartong, jei nelepto apysis. Ačiū dabar panas Hartong vienai minutį. Ačiū. Aš noriu pasakyti, kad man manęs netenkina šioje ataskaitoje, ten kalbama apie įvairius sukčiavimo atvejus, o klaidos pažeidimai yra visai kas kita. Ir daugybė es biudžeto lėšų panaudojamos yra netinkamai, pažeidinėjant taisyklės. Minimos Lenkija, Bulgarija, taip pat Ispanija ir Italija, šalis, kuriuose pažeidimų skaičius yra didelis ir kuriuose ir iš kurių susigrąžinta tik 10 procentų neteisingai panaudotų lėšų. Taip pat buvo skirtos lėšos pagal SEPART programą e, pasirengimo stojimui metu metų tos lėšos taip pat buvo neteisingai panaudotos. Ką mes visą tai darysime? Ar toliau taikstysime su sukčiavimu ir kiek dar laiko Europos mokesčių mokėtai finansuos visą tai? E, e. Ačiū. Pone Matsonė, dviem minutėm. Čia prašau, ponė Stas norėtų užduoti klausimą ponui Hartongui. Ar jūs turite 30 sekundžių, ponė Stas? Ja, meneer Hartung, ik heb uw speech goed aangehoord, maar ik heb ook naar meneer... Eh, taip, aš eh, jūs labai atidžiai išklausiau, tačiau taip pat išklausiau ir kitus, kad eh, yra dvi pagrindinės mokėtojos Junktinė karalystė ir Niderlandai, tačiau ten taip pat yra trūkumų. Kągi darysite savo šalyje, kad užtikrintumėte, jog ir Niderlanduose nebūtų trūkumų? Defterolepta ik eh, dank mijn eh, collega voor de vraag. als u het verslag goed gelezen heeft heeft u ook de feiten. noriu padėkoti kolegai už pranešimą. Jūs eh, tikriausia pastebėjote, kad mm, yra valstybės, kurios padaro daug klaidų arba kurios nustato labai mažai sukčiavimo atvejų. Tam priklauso ir Niderlandai. Ačiū. Ačiū, ponė Matsoni, dvi minutės toliau jums. Ačiū, pirmininkė, esu dėkinga pranešėjui už jo parengtą pranešimą, tačiau dėja paaiškėja, kad komisija nepakankamą dėmesį skiria šio parlamento nuomoniai. Ankstesnėme pranešime komisijai sakėme, jog jie turėtų imtis tam tikrų konkrečių veiksmų, kad pasiektų na, tikslą apsaugoti ES finansinius eks, e, interesus, kovodamas su sukčiavimu ir neteisėtais veiksmais. Tačiau, kaip pranešėjas minėjo, nerimavimas dėl to, kad Europos lėšos netinkamai panaudojamos ir toliau išlieka. Vis dar labai daug yra sukčiavimo ir netitikimų atvejų. Ir jeigu tokia stebėsena skirta užtikrinti kad lėšos bus panaudos, panaudotos tinkamai, tai turiu pasakyti, kad taip nėra. Kaip ir praeisiais metais sakėme, komisija dabar turėtų imtis veiksmų dėl tam tikrų kritiškų atvejų, kuriuos suskirsičiau į tris kategorijas. Būtent priversti, kad valstybės narės elgtųsi atsakingiau e, per komunikacijos ir ataskaitų teikimo mechanizmus. Antra, taisyklės turi būti aiškios. Ir trečia, mums reikia aiškaus vienodo sukčiavimų, netitikimų ir klaidų apibrėžimo. Ir taip pat skaidrumas. Skaidrumas reiškia ne tik, kad teik, būtų teikiami patikimi duomenys, bet taip pat, kad tie duomenys būtų skelbiami internete, o ši veikla vyksta labai lietai. Ir galiausiai dėl E, to, kad valstybės narės turi elgtis atsakingiau. Pastebiu, kad nacionalinės sistemos nėra visiškai harmonizuotos. Ir labai skiriasi, kiek užtrunka susekti sukčiavimo atvejus. Italija daug kartų buvo minėta, minėta ji taip pat ir pranešime. Ir aš norėčiau pasiūlyti štai ką. Mes tikrai užtrunkame labai ilgai, kad nustatytume netitikimus Tačiau jeigu bus vieninga sukčiavimų ir netitikimų apibrieštis, tuomet, tuomet situacija šiek tiek pagerės. Και αυτό δυσκολεύει τους επόμενους ομιλητές. Η κυρία Χέρτζοκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Aš, jūs, jūs tikrai viršėte jums pasisakymai skirtą laiką ir tai apsunkins kitų kalbėtojų laiką. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad parlamento ir auditorių rūmų veikla yra labai svarbi. Nacionalinės audito institucijos taip pat atlieka svarbu vaidmenį. Svarbu, kad būtų aiškus, aiškiai suprastume, kaip dera dirbti. Taip pat reikia užtikrinti skaidrumą. Visi turime dirbti etiškai turime susitvarkyti ir savo kieme pirmiausia. Ir todėl reikia numatyti griežtas taisyklės, kurios būtų veiksmingesnės nei tos, kurios galioja dabar. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad svarbu atskirti sukčiavimą nuo netitikimų, nes tai nėra tas pats. Reikia bausti sukčiautojus, tačiau žmonės, kurie tiesiog netyčia padaro klaidas, turėtų mm, susilaukti kitokio elgesio. Turime skatinti valstybės narės, teikti informaciją visoms institucijoms, kad būtų galima išvengti klaidų kaip galima labiau. Ir visai nieko stebėtina, kad e, sąrašai yra daug naujų valstybių narių. Ačiū, ponia Maginės, dviems minutėms. Pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją ir šešėlinius pranešėjus, ponia Makovei rengus, parengus šį svarbų pranešimą, nes mokesčių mokėtojai nori, nori žinoti, kad jų lėšos yra panaudojamos tinkamai. Svarbu tai pabrėžti, kaip tai padarė paskutinė kalbėtoja, atskirti sukčiavimus ir klaidas. Visuomenės ausims sukčiavimas yra nusikalstamas veiksmas, tačiau daugybė, yra padaroma daugybė klaidų, tai yra pažeidžiamos es taisyklės, uh, ir tai būna mažesnės ar didesnės klaidos ir tų dviejų atvejų negalima suplakti į vieną. Kalbant apie žemės ūkį, svarbu, kad būtų labai skaidri informacija apie mokėjimus žemės ūkyje. Čia reikia pasiekti didžiulės pažangos. Tai taip pat svarbu užtik... toliau tęsiant žemės ūkio reformą ir užtikrinant tą pažangą. Noriu ypač paminėti 24 pastraipą, kur kalbama apie kontrolės sistemas. Žinau, kad toje valstybėje, kurią aš atstovauju, airi, žmonės turi teikti paraiškas pagal naujus žemėlapius ir e, žinau, kad iš, išmokama daug pinigų, tačiau taip pat noriu pasakyti, kad žmonės kartai susipainioja sistemoje, tampa jos aukomis, kad yra kitų didesnių veikėjų, kurie kartais yra kalti dėl sukčiavimo ir reikia tai suvokti ir neterrorizuoti atskirų žmonių. Ačiū, poniai Maginės, dabar ponas Balčytis. Pnemiutį. Tie kolegai Katalin Ivan atlikusiam puikų darbą rengiant šį svarbų pranešimą. ES mokesčių mokėtojų pinigai turi būti tinkamai ir efektyviai panaudoti. Tam būtina užtikrinti, kad valstybės narės turėtų veiksmingus kontrolės mechanizmus bei tinkamus sukčiavimo atvejų nustatymo pajėgumus. Svarbu, kad komisijai ir Olafui būtų teikiama kokybiška, tiksli, patikima ir palyginama informacija apie pažeidimus ir sukčiavimus dabartinis išieškotų sumų lygis yra labai žemas ir netoleruotinas todėl būtina imtis veiksmų kad būtų susigrąžintos visos neteisėtai panaudotos europos sąjungos lėšos. vienas iš esminių dalykų šioje kovoje yra tai kad parlamento pranešimuose ir komisijos metinėse ataskaitose apie europos sąjungos finansinių interesų apsaugą e, faktai sulauktų tinkamo dėmesio iš tarybos ir valstybių narių pusės ir kad olaf galėtų imtis visų būtinų priemonių stiprinant veiksmus kovos su sukčiavimu šioje srityje. Ačiū labai. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ιβάνοβα παρακαλώ για δύο λεπτά. Ačiū. Pane Ivanova. Pone pirmininkė, mėly kolegos, dėja šis pranešimas dar kartą e, konstatuoja neraminančią informaciją, kiek pažeidimų ir klaidų padaryta neteisėtai panaudojant es lėšas ir kiek jų nesusigražinta. Reikia imtis priemonių, kad būtų užtikrintas disciplinuotas lėšų tvarkymas. Daugybė kolegų minėjo, kad klaidos ir sukčiavimo atvejai nėra griežtai atskirti. Ir aš manau, kad ateityje reikėtų traktuoti pažeidimus ir klaidas smulkiau, ne, ne, nepateikti tokios e, E, bendros informacijos žemės ūkyje, žemės ūkio srityje kalbama apie tikrai didelį kiekį pažeidimų. Kai kurios valstybės deklaruoja, kad pas jas pažeidimų labai mažai. Ir neaišku, ar galima tikėti tokią informaciją kontrolės sistema turėtų veikti veiksmingiau, jeigu gautume daugiau tikslesnių duomenų apie tai, kaip našiai dirba nacionalinės institucijas. Nes jeigu valstybės deklaruoja nulį pažeidimų, tai da, galima daryti išvadą, kad kontrolės sistema toje valstybėje visiškai neveikia. Audito rūmai praneša apie mano, kad apie 30 procentų klaidų ir pažeidimų nacionalinės institucijos gali aptikti pačios prieš e, suteikdamos informaciją ES institucijoms ir ištaisyti tas klaidas. Ir norėčiau paklausti, paprašyti komisijos, ar, paklausti komisijos, ar bus įmamasi visų reikalingų priemonių, kad būtų užtikrinta geresnė kontrolės ir duomenų valdymo sistema ir ar bus da, įmamasi priemonių, kad būtų ištaistos tos klaidos. Ačiū, toliau, pane Ajala Sender, vienai minutė minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti kolegą, Katali, kolegą Katalin atlikus tokį sudėtingą darbą ir parengus pranešimą šią sudėtingą ir prieštaringą temą. Noriu padėkoti Jums už tai, kad pabandėte pateikti sukčiavimo apibrėžimą. Tai yra tyčinės veiklos apibrėžimą ir atskirti tai nuo klaidų. Nes tai yra kas kita, mes dažnai sumaišome viską ir pateikiami tikrai nerima keliantis skaičiais, kurie nebūna netikslus. Jūs taip pat savo pranešime kalbama, kalbate apie tai, kad valstybės narės vėluoja pateikti informaciją ir pranešimus, tai taip pat sukelia sunkumu. Noriu priminti kolegoms kad svarbiausia yra galutiniai skaičiai, jie yra aktualiausi. Ir, galu, ir, ir, ir duomenų e, e, galutinis, galutiniai duomenys turime dabar tik tai uh, apie 2004 metus. Taip pat norėčiau pakalbėti apie etikos kodeksą ir kalbėti apie etiką, besivy... aptikant, aptinkant pažeidimus taip pat ir kilančios ekonomikos valstybėse, Kinijoje. Pirmininkė, e, jūs tikrai turėtumėte kalbėti pagal jums skirtą laiką, ponas Ko Kozolino. Ačiū. Čia kalbama taip pat apie galimybę gerinti kontrolę ir galimybę gerinti teikiamą informaciją. Kartais e, sukčiavimo atvejai ir pranešamos klaidos yra labai nedidelės, ne tiek panaudojant struktūrinius fondus, tiek žemės ūkio srityje. O situacija prastėja dar ir dėl to, kad neefektyviai vykdomos išieškojimo procedūros. Europos e, Sąjungos biudžeto asignavimai turėtų būti panaudojami tikslingai. Kol kas dar negalime pasitikėti tuo, kad valstybės narės bendradarbiaus mm, su Europos komisija. Manau, kad daug ką reikėtų gerinti ir viešųjų pirkimų srityje reikėtų numatyti privalomą informacijos teikimo procedūrą. Ačiū, ponas Tavrakakis, vienai minutį. Ačiū, štai aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją puikiai padirbėjus parengus pranešimą apie ES finansinių interesų apsaugą ir kovą su sukčiavimais. Šiame pranešime išsamei apžvelgtos visos sritis, politikos sritis, kuriuose valstybės narės vykdo bendrą e, lėšų valdymą Aš pritariu siūlomam požiūriui į pasirengimo stojimus, stojimui fondus, taip pat į OLAF numatytas užduotis. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad šiame pranešime patikti ypač svarbus dalykai, kuriuos galėtume pasinaudoti kaip argumentus diskusijose e, dėl finansų kontrolės peržiūros. Φύση. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ponas Kalfin, ačiū, kad laikėtės kalbėjimo laiko. E, ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, kalbėsiu bulgarų kalba. Noriu padėkoti kolegai už nuveiktą darbą. Mes nekartą esame parodę, kad parlamentas sergi tinkamą mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimą. Norėčiau padėkoti už išgeltas problemas. Norėčiau paraginti komisiją parengti ir įgyvendinti daug griežtesnės ir skaidresnės taisyklės. Komisija net neskiria sukčiavimų ir klaidų ir tai tik tai įneša didesnės sumaišties vertinant duomenis. Komisija turėtų įvesti aiškesnės taisyklės, kaip valstybės narės turėtų teikti informaciją, taip pat nacionalinės valdymo deklaraciją. Ačiū, ponia Kalfin. Dabar periname prie pasisakymų pagal procedūrą prašau žodžio ir ponia Bazėsku. Criminalitatea economico-financiară trebuie redusă în fiecare stat membru. Sume mari din fondurile UE sunt cheltuite în... Ačiū, pirmininkė. Didelis kiekis ES lėšų e, yra išleidžiama įvairiose kitose sritise, o sukčiavimo lygiai PVM srityje taip pat auga. Mes turime tinkamą būdą, kaip išnaikinti sukčiavimą viešųjų pirkimų srityje, būtent įdėgiant elektroninius viešuosius pirkimus. Rumunija, kadangi yra ES pasienyje, susiduria su sunkumais kovojant su neteisėta veikla. Ir šiuo atžvilgiu valstybės institucijos suorganizavo plačias operacijas per pastaruosius mėnesius, kad išnaikintų korupciją muitinės, tarp muitinės pareigūnų. Turime gerinti bendradarbiavimą ir keistis geriausią praktiką su Vakarų Balkanų šalimis, kad užtikrintume finansinius ES interesus. Ir čia aš turiu omenyje cigarečių kontrabandą. E, tai taip pat kenkia biudžetui. Ačiū. To? Ačiū, panas Abavrmairis, vieną minutę. Ačiū, pane pirmininkė. Daug, kas, daug klaidų padaroma dėl nežinojimo, tad tačiau tai dar galbūt nesukčiavimas, tačiau galimybė įvykti nusikalstamai veikai. Mes turėtume gaudyti e, tikruosius nusikaltėlius e, dėl to, kad neteisingai panaudojami mūsų mokesčių mokėtojų pinigai. Reikėtų griežtinti kovą su sukčiavimu. Aš čia galvoju tiek apie uh, E, kontrolę ir sankcijas, tiek apie paramos nutraukimą. E, negali tai būti, kad Europos parlamentas ir Olafas kenkia vienas kitam atlikdami tyrimus. Su kontrolės sukčiavimo srityje reikėtų tobulinti kontrolės sistemas. Toliau. Ačiū, ponės Peipa. Vieną minutę. Ačiū labai, ponė. Pirmininkė, pastaraisiais metais sumažėjo subsidijavimo lygis, tačiau nepaisant e, skaidrumo visuomenė neigiamai ir kritiškai vertina biudžeto pasisavinimo procedūras o dėl to nukenčia visi mokesčių mokėtojai. Komisija turi stengtis, kad nuostoliai būtų padengiami ir būtų išieškomos nesumokėtos sumos. Jo labiau, e, kad ir piliečiams reikia, kad e, išieškotos sumos grįžtų į jų biudžetus. Dažnai galvojama, kad nereikia skatinti išieškojimo, nes stengiamasi, kad pinigai liktų kontra, konkrečioje šalyje. Reikėtų stiprinti kontrolę komisijai, ypač atitinkamose šalyse. Ačiū. Baigėsi pasisakymai pagal procedūrą, prašau žodžio. Komisarė, ponė Šemeta, žodis suteikiamas Jums. You, uh, like... Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau dar kartą padėkoti ponui Ivanui už konstruktyvų ir gerą pranešimą, taip pat už pasisakymus parlamento nariams per šias diskusijas, kuriuos tikrai atsižvelgs komisija, rengdama 2010 ataskaitą. Komisija toliau tobulins e, nuolatinės ataskaitas, metinės ataskaitas pagal 352 straipsnį apie finansinių interesų apsaugą ir atsižvelgs į pasiūlymus, kurie buvo išsakyti diskusijose. Ir kaip jau sakiau, mes jau patobulinome statistinius duomenis, bet žinome, erdvės pažangai dar lieka. Ir mes prašome valstybių narių pateikti daugiau informacijos ir taip pat geriau atskirti sukčiavimus ir padarytas klaidas, kad galėtumėme teikti tikslę informaciją apie tai, kiek padaryta pažeidimų ir sukčiavimų. Aš visiškai sutinku su ponia Gressler, kad galima tobulinti e, pažeidimų valdymo sistemas ir pasistemą ir mes e, labai rimtai dirbame tuo klausimu. Kalbant apie e, lėšų gavėjų sąrašų skaidrumą, tai mes tą informaciją tobuliname ir mes toliau, komisija toliau gilinsis į šį klausimą. Komisija taip pat pritarė nuomoniai, jog nors valstybių narių įdėktos priemonės, e, tobulinant kontrolės sistemas, e, kovoje su korupcija, vis dar gali padaryti tolesnės pažangos. Ir čia noriu prisiminti pono Gajerio e, mintis ir galiu tik patvirtinti, kad sukčiavimai nežino valstybinių sienų. Ir tai yra ne tik kelių valstybių narių problema, naujųjų valstybių problema. Ta, pro, su ta problema susiduria ir tos valstybės narės, kurias jūs minėjote savo pasisakymę. Ir žinoma, mes turime rimtai imtis šio klausimo visoje Europos Sąjungoje. Ir aš rengiuosi tobulinti 2010 ataskaitą ir draugės su savo tarnybomis mes rimtai dirbame, siekiame to ir manau, kad 2010 ataskaita bus, na, tikrai didelės kokybės. Ačiū, ponia komisijos nariai. Pranešėjas. Ponas Ivan turi galimybę pasisakyti dabar dvi minutės. Noriu padėkoti komisijos nariui ir visiems kolegoms, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą. Dėkoju už diskusijas. Taip pat noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, su kuriais mes puikiai bendradarbiavome. Šis pranešimas tai mūsų gero bendradarbiavimo išdava. Noriu pabrėžti, kad turime aiškiai skirti sukčiavimo ir pažeidimų ar klaidų atvejus. Mes negalime mm, pripažinti toleruotinų klaidų rizikos, tačiau mūsų tolerancija sukčiavimo atžvilgių turi būti nulinė. Nacionalinės deklaracijas turėtų pasirašyti kompetentingi politikai, tai yra atitinkamus ryčių ministrai. Mes e, iš komisijos tikimės didesnės kontrolės, e, kontroliuojant supaprastintas procedūras. Svarbu, kad tradiciniai nuosavi ištekliai taip pat būtų tinkamai kontroliuojami. Kalbant apie ES fondų pasisavinimą, įsisavinimą, atsiprašau, nacionaliniu lygmeniu, e, turime kovoti su sukčiavimu. Dabar atsiranda daug daug teisinių spragų ir sukčiaujama įsisavinant fondų lėšas. Kartais tomis lėšomis netgi pasinaudoja politikos atstovai. Mes teigiamai vertiname komisijos pasiūlymą nutraukti ES fondų lėšų skirimą, kai esama įtarimo sukčiavimo atvejais. Tikimės, kad komisija pateiks konkrečių pasiūlymų šioje srityje. Ačiū. Diskusijos šią temą baigtos. Balsuosime rytoj vidurdienį. Dėkoju. Dabar periname prie klausimų valandos.